seems that we should start. Okay. You are ready? Yes? Okay. Proszę Państwa, witam Państwa bardzo. Labas rytas, ponios ir ponai, sveiki susirinkę į neįlinį Žemės ūkio komiteto posėdį. Šiandien posėdis vyksta išplėstinių format, koordinatorių posėdis, išplėstinius koordinatorių posėdis. Todėl nėra vertimo į visas kalbas šiandien. Šį posėdį sušaukėme komisijos nario prašymų. Mes esame jam dėkingi, kad iš karto po vakarykščio Žemės ūkio tarybos posėdžio komisijos narys Hogan e, panorėjo susitikti su mumis šiandien, kad pristatytų paramos paketą, kurį jis vakar pristatė. Tai naujas paramos paketas. skirtas e, palengvinti krizinę situaciją pieno sektoriuje. Tai, kad komisijos narys šiandien pristato mums šį paketą, yra todėl, kad e, siekime aplankyti tam tikrą teisėkros balansą tarp tarybos ir parlamento. Bet tai nėra svarbiausia. Svarbiausia yra priemonės, priemonės dėl kurių sutarta ir tas faktas, kad komisijos narys mums nori tą susitarimą pristatyti mums ir mes šią informaciją galėsime naudoti e, ateityje, atostogų metu. Nes ko gero susitiksime ir su ūkininkais, su pieno gamintojai soja tos informacijos irgi laukia. Taigi, nedelsamas dabar suteiksiu žodį komisijos nariai. Pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, dėkoju, kad tiek daug iš jūsų susirinko šį rytį ir suteikėte man galimybę išdėstyti paramos priemonių paketą, kurį pristačiau vakar. Džiaugiuosi, kad parlamentas ir taryba išklausys tiesiogiai, kokia yra parama ir turės galimybę ties diskutuoti apie šias e, paramos detalės. Prieš e, išdėstant konkrečias paramos e, priemonės reikia priminti, kad komisija nuolat ir nekarta reagavo į krizės žemės ūkio rinkose ir mobilizavo daugiau negu milijardą eurų eurų nuo mano darbo pradžios, kad paremtų įvairius sektorius, pavyzdžiui, pieno, keulių mėsos ir vaisių ir daržovių. Nuo 2014 metų komisija suteikė daugiau kaip pusantro milijardo eurų paramos ūkininkams praėjusį rugsėjo mėnesį. Aš pasiūliau 500 milijonų eurų paramą kovo mėnesį. Pasiūliau dar vieną paketą konkrečių priemonių, kad padėtume įvairiems sektoriams ir malonu pasakyti, kad e, pasakyti, kad atrodo, kad ši parama apsimokėjo kiaulienos atžvilgių ypač. Tačiau norėčiau grįžti, grįžti prie 15 metų rugsėjo e, mėnesio paramos 420 e, milijonų eurų. Deja, nepaisant mano pastangų, daugeliu valstybių narių iki pastarųjų savaičių E, užtruko, kol jos pranešė komisijai, ką jos padarė su tą paramą. Malonu pasakyti, kad valstybės narės galiausiai išleido 98,7 procentų skirtos paramos. E, šiandien pristatomas e, priemonių paketas yra nauji 500 milijonai, o prie to gali prisidėti valstybės narės savo lėšomis iki 350 milijonų. Tai iš viso būtų 850 milijonų viešųjų pinigų E, kenčiantiems ūkininkams. Ir mes galime pasiūlyti šias lėšas nepanaudodami krizės rezervo. Todėl dėkoju kolegijai už tai, kad krizė pripažįstama ir jie supranta, kad reikia tokią paramą teikti. Ypač noriu pripažinti pirmininko Junkerio paramą ir panios Gergievos biudžeto komisarijos paramą. Tačiau svarbu pabrėžti, kad periodiniai finansiniai paketai nėra e, tas būdas, kai reikia, reikia spręsti tokias krizės ir negalime tikėtis, kad, suma, kad komisija vis ras e, tokių didelių lėšų. E, nereikia daryti prielaidos, kad tokius žingsnius bus galima kartoti vėl ir vėl. Reikia galvoti apie tai, kad BŽLP su savo didesnė renovacija į rinką turėtų numatyti didesnės rinkos valdymo, geresnės rinkos valdymo priemonės. Ir mes turime parengti tam tikrus teisės aktus tokiams priemonėms naudoti. Prieš kalbant apie detalės šio paketo, reikia pakalbėti apie rinkos priemonės, kurios jau duoda tam tikrų dividendų. Tai yra būtent keulienos atžvilgių. E, situacija pakankamai gerai pagerėjo. E, dabar e, sakom, skerdienos kaina dabar yra 1,62 eurų kilogramui. Tai yra 9,9 procento didesnė kaina. E, nuo metų pradžios e, paršiukų kaina lieka aukštesnė kaip 40 eurų, arčiau 44 eurų. Eksportas pasieks e, rekordinio lygio 2,5 milijono tonų šiemet, tai yra 18 procentų daugiau negu anksčiau. Paklausa Kinijoje būtent skatina šį eksportą, jį padidėjo 40 procentų per pirmosius keturis metų mėnesius. Vis tai pasiekta beveik e, tuo metu, kai 19 tūkstančių tonų buvo skirta privačiam saugojimo sektoriui nuo sausio mėnesį ir tik tai 2 tūkstančiai tonų dabar e, lieka e, sandėliuose gegužės mėnesį. Taigi atsigavus kainoms galima padaryti išvadą, kad mūsų parama buvo pakankama E, kiaulienos atžvilgių. Žinoma, situacija pieno sektorėje nėra tokia pozityvi. E, vidutinės ūkininkų kainos yra 25,7 centų už kilogramą. Tai yra e, didelių sumažėjimas palyginti su ankstesniu vidurkiu. O observatorijos cituojamos kainos nerodo kainų pagerėjimo iki rugsėjo mėnesio. Dar kita analizė, kuri rodytų šviesą tunelio, tunelio gale, rodo, kad kainos negerės iki 17 metų vidurio. Pripažįstant šią krizę, reikia pripažinti, kad jie apima ne tik Europos Sąjungą. Bendras, bendra pieno gamyba padidėjo 3 procentais nuo metų pradžios ir 16 metų. Prognozijas rodo 1,6 procentų didėjimą. Ir prognozuojama, kad 16 metų pieno produkcija e, galėtų aukti daugiau kaip 1 procentų, o JAV prognozijas rodo 1,9 procentų padidėjimą. Australijoje ir Zelandijoje gamyba sumažės. E, mes galvojame apie gamintojus ir jų apsaugą. Todėl remiantis pieno rinkos analizę ir žemėjančiams gamintojų kainos, aš sutinku su observatorijos valdybos išvada, kad nepaisant to, kad jausmas rinkoje gerėja, pasiūlos korekcija yra būtina ir e, mes norime padidinti ūkininkų pajamas. Tačiau tai galima padaryti tik subalansavus rinką. Komisija rengia naujas priemonės pieno sektoriu siekiant to balanso rinkoje. Ir tokie yra svarbiausi paketo elementai. Pirmiausia, 150 milijonų eurų, tai yra ES parama, e, iki galo finansuojama, siekiant e, sumažinti pieno gamybą iki metų pabaigos. Tai bus paprasta sistema, tiesioginė sistema, siekiant skatinti ūkininkus savanoriškai mažinti gamybą. Visos šios priemonės detalės bus pristatytas valstybių narių ekspertų susirinkime šį trečiadienį, o teisės aktais bus parengta iki rugsėjo lyderio. Aš manau, kad su šią priemonę e, aš atsiliepiu jūsų raginimus, prasimdarių raginimus, e, siekti paskatų mažinti savanoriškai gamybą, kad subalansuotume rinką. Valstybės narės be šios priemonės dar gali panaudoti saliginę korekcinę paramą, taikinamą papildomas priemonės, siekiant e, sumažinti pieno gamybą. Antras svarbiausias elementas yra likvidumo priemonė 350 milijonų eurų e, valstybių narių nacionaliniuose vokose. Jos galima padidinti 100 procentų. Taigi būtų iš viso 700 milijonų. Tai, yra, tai atspindi reklamimus paremti ūkininkus ir e, e, padėti jiems patiems subalansuoti rinką. Šios pinigus galima panaudoti ir pirmai priemoniai, jeigu valstybės narės nori tai daryti paramos priemonės, kurios finansuojamas šios sistemos, e, bus vykdomas valstybių narių, todėl aš pasikliausiu valstybių narėse, kad jūs rastų tinkamiausias priemonės ar jų mišinį siekiant gražinti rinkos balansą ir tinkamą jos veikimą. Kad e, sumažino perteklinį pasiūlą ir išlaikyti pinigų srautus, ši e, parama turi būti taikinama su sąlygomis už tam tikrus įsipareigojimus. Šie įsipareigojimai savo esme turėtų siekti sumažinti ar su, su, sustabdyti e, pieno gamybos augimą. Ir e, tam reikia kreipti specifinį dėmesį. Pirminė paskirstimo sistema skirta tam, kad padėtume pieno sektoriui, tačiau valstybės narės gali e, įtraukti ir kitus sektorius, jeigu jos to nori. Galvojant apie tą e, veiksmą, kad ūkininkų pajamų mažėjimas, ypat mažiems e, ūkininkams pakenkė, mes suteikėme tam tikrus svorius. Pripažintant, kad dabartinės rinkos problemos nebūtinai susijusios su pieno sektoriumi, aš siūlau lankščiai naudoti šią paramą, kad padėtume gyvulinkystės sektoriui. E, taigi maž, parama mažiems ūkininkams, ekstensyvus uh, Ūkininkavimo metodai, mokymas, finansinės priemonės. Mes norime, kad šios priemonės veiktų veiksmingai ir prisidėtų prie rinkos gaivinimo. E, yra 19 valstybių narių, kurios teikia susijęta paramą e, pieno sektoriui. Ir e, yra įrodymų, kad ūkininkai išlaiko karves taip, kad gautų tiesiog paramą. O dabar valstybės narės turės galimybę peržiūrėti tą savanorišką susietąją paramą ir atsijėti išmokas. Tai praktikoje reiškia, kad ūkininkai, jeigu jie laikysis tinkamumo kriterijų, e, taikomų savanoriškai susitai paramai 16 metais, galės gauti šią paramą 17 metais be pareigos išlaikyti bandos dydį. Birželio pabaigoje komisija pasiūlė padidinti viršinės ribas e, E, pieno milteliams ir padidinti iki 350 tūkstančių tonų. E, intervencinė riba yra 348 e, tūkstančių tonų ir ši riba ko gero mažės ateityje. Aišku, viešos intervencijos baigsis rugsėjo pabaigoje, tiesiog žvelgiant į problemas pieno sektorėje, ypač nugreto pieno miltelių sektorėje ir pagerėjimą pien, sviesto sektorėje Mes manome, kad reikia išplėsti diferencijų e, laikotarpį iki 17 metų vasario. E, taigi, jeigu 350 tonų riba bus pasiekta, konkursų tvarka bus taikoma iki gruodžio mėnesio, nuo sausio mėnesio. 309 e, tūkstančių tonų riba vėl bus naudojama ir ten bus mokama finansuota kaina. Mes nenorime, kad intervencijos, pradėsime intervencijas už vėliau negu rugsėjo mėnesis, mes norime įtikinti, pat, parodyti, kad mes rūpinamės e, tą krizę, kuri pakenkė uh, ūkininkams. Privataus saugojimo schema taip pat e, nustos galioti. Ir rugsėjo mėnesį Tačiau ši sistema bus pratesta iki vasario mėnesio 18 metų, tik standartinė ir sustiprinta sistema bus pratestas. E, rugsėjo mėnesio 15 metais paketas reiškia, kad galima tiesioginės išmokas avansų mokėti iki spalio mėnesio iki 85 procentų e, kaimo išmokoms pagristoms e, plotais. E, mes taip darome, nepaisant būtinybės e, atvykdyti patikrinimus mėtojus. Nesiniai jūs keliate klausimus dėl vaisių ir daržovių. Aš ketinu atnaujinti paramą atsiemimams iš rinkos, ką vykdytų gamintojai. Tai būtų tam tikra apsauga gamintojams krizės metu. Noriu taip pat informuoti komitetą, kad ekonomikos es valdyba e, rinkos observatorijai, jos pirmas posėdis vyko praėjusią penktadienį. Jos tikslas įvertinti e, įvykius rinkoje ir e, dabar jau parengta interneto svetainė ir visi, kas domisi mėsos sektoriumi, gali pasidomėti šią svetainę. Pirminkė, trumpai noriu paminėti dar vieną problemą susijusią su žalinimu. Be to, kad paaiškinau šį paketą, norėčiau paaiškinti dar vieną aspektą, kuris vyksta paprasnimo srityje, ypač kalbant apie žaliųjų tiesioginių išmokų e, pakeitimus. Žalimo įvedimas reiškia politikos pokyčius paramos srityje ir e, įvesti nauji iššūkiai politikos dizaino, administravimo ir kontrolės rytise. Dėl to 15 metais aš e, paskelbiau, kad žalinimas bus BŽUP supaprastinimo dalis. Reikia pabrėžti, kad šis vertinimas taip pat įtrauktas ir komisijos refit priemonės, e, siekiant pagerinti jų e, efektyvumą. Žalinimo peržiūra po pirmųjų gyvenimo metų e, reiškia rezultatus mano pirmtako pateiktų 14 metais. Ypač kalbant apie, kalbant apie administracinę naštą vienodas žaidimo sąlygas ir poveikį gamybos potencialui ES lygmenių. Šios peržiūros e, mastas išplėstas įtraukiant visas žalimo priemonės, reaguojant į viešas konsultacijas apie žalimą sulaukime 1300 atsakymų. E, tai yra, tai yra nemenka visuomenės e, susidomėjimo išraiška. Po pirmųjų žalimo metų Dauguma didžioji ES e, žemės ūkio plotų dalis apima bent vieną žalimo prievalę. Aplinkos apsaugos rezultatai, aišku, priklauso nuo valstybių narių ūkininkų veiksmų. Žalimas turi leisti mums e, veiksmingiau įtraukti aplinkosauginius tikslus į BŽUP ir prisidėti prie ES bioįvairovės strategijos. Pirmieji žalinimo rezultatai rodo, kad jis veikia. Tačiau, kaip ir kitose srityse, galime siekti patobulinimų. Darbo dokumentas numato, nustato keturis aspektus susijusius žalinimu. Ir aš prašau mano darbuotojus būtent ties tais dalykais sustelkti. Turime geriau išaiškinti, ko reikia iš ūkininkų pagal tam tikras nuostatas. Tam tikri techniniai e, reikalavimai yra susijęs su e, ekologinio dėmesio zonomis. Ir e, taip tam reikalingi tam tikri pateisinimai, pagrindimai. Jeigu nėra tokio pagrindimo, reikia šias priemonės panaikinti. E, reikia galvoti apie svarbiausių taisyklių gerinimą ir pagaliau kai kurie reikalavimai e, reikalauja sudarinimo ES lygmenių, kad pasiektume geresnių politikos rezultatų. Reaguojant į šios poreikis, mano darbuotojai sukūrė tam tikrus konkrečius pasiūlymus E, ekspertų grupės e, pasidžiavo tris kartus e, ir aptarė šios pasiūlymus ir paskutinis posėdis vyko vakar, kitas planuojamas rūpiučio pabaigai. Ten, kad būtų pas, paskel, patvirtintas naujas deleguotas reglamentas ir jo taisyklės bus taikomos 17 metais. Taigi, pirmininkė, manau, šis pasiūlymų paketas bus subalansuotas, žalimas bus paprastesnis, administracijos galės dirbti veiksmingiau, kad kiekvieno sektorius būtų tvaresnis patikimesnis ir duotų geresnių rezultatų. Baigdamas noriu pasakyti, kad Europos komisija dėl visų tų paramos priemonių jau pasiūlė papildomai pusantro milijardo eurų, bet tų 60 milijardų teikiamų kasmet. Pasiūliau tris ES finansuojamų priemonių paketus ir kadangi turime vis dar pieno sektorių rimtą krizę, atrodo, kad priemonės veikia. Jau kalbėjau apie kiaulienos kainų e, didėjimą. E, e, visos interesuotos šalis sutarė, kad papildomų priemonių čia nebereikia. Priemonės taikomas pieno sektoriui dar nepasiekė ūkininkų. Nepaisant komisijos reakcijos, tokios intervencijos, kaip sakiau anksčiau, nėra tvarios todėl būtinai reikia panaudoti šį paketą, kad spręstume rinkos disbalanso problemą. E, neketiname e, kartuoti tokios finansinės paramos teikimo, jeigu negalėsime e, matyti tinkamų išteklių, mes negalėsime to padaryti, nes ES konkuruojame dėl išteklių įvairiose sritise. Aš lauksiu valstybių narių pranešimų apie savo, jų priemonės gyveninį šį paketą. Galbūt metų pabaigoje bus galima grįžti į šį komitetą ir e, vertinti priemonių gyvendinimą, e, jų veiksmingumą. Ir turiu priminti, kad mes esame atsakingi už tai, kad pristačius šį paketą dabar valstybės turi vertinti galimybės ir gyvendinti šios dalykus, kaip galima greičiau. Teisės aktas bus parengtas per keletą savaičių, ne vėliau kaip iki rugsėjo vidurio. Ir iki lakryčio pirmos tikiuosi gauti visus pranešimus iš valstybių narių apie šio paketo įgyvendinimą ūkininkų interesų vardan. Labai svarbu, kad jie susilauktų paramos, kaip galima greičiau. Ačiū. Bardzo dziękuję panie komisarzu. Labai dėkuoju komisijos nariui. Na kągi, pagal mūsų turimas taisyklės, aš pirmiausia suteiksiu žodį koordinatoriams. Ir norėčiau paprašyti jūsų kalbėti ne ilgiau nei po tris minutės, nes norinčių pasisakyti šiandien yra nepaprastai daug. O posėdį turėtume baigti 10.30 e, minučių. Pirmasis ponas Des. Ačiū, ponė pirmininkė, ir taip pat leiskite padėkoti komisijos nariui už tai, kad jis sutiko ateiti į mūsų neįlinį posėdį ir sutiko pateikti mums naujausios informacijos. EPP frakcijos vardu aš galiu pasakyti, kad komitete, šiame komitete mūsų frakcija atstovauja 13 narių ir visi jie šiandien yra čia. Tai parodo, koks svarbus yra šis klausimas. Komisarė, dėkoju jums pavyko iš tikrųjų. Pavyko surasti papildomų lėšų ir skirti jas pieno sektoriui. Aš nebejoju, kad e, ši parama pasiteisins ir bus naudinga. Na, galima tik apgailestauti dėl to, kad e, jūs sakėte, kad e, taip pat reikėtų remti ir sviesto riebalų gamybą. Tačiau aš nesuprantu. Vienas Vokietijos gamintojas, pagami, pavyzdžiui, kuris e, naudoja 3 e, milijardus litrų pieno e, tam, kad pagamintų sviestui ir jis nebus tinkamai paremta pieno ribalų gamyba, tuomet jis ko gero jis nelabai žino, ką daryti. Ir tai yra vienas tik iš pavyzdžių tų problemų, su kuriomis susidurs netrukus daugybė ūkininkų. Tarp jų yra nemažai jaunų ūkininkų. Jie investavo nemažai pinigų į pažangęs technologijas, į įvairią įrangą ir aš tikiuosi, kad skatindami pardavimą mes galėsime padėti jiems eksportuoti savo produkciją į trečiasis šalis. Ir gal galima būtų kalbėti taip pat ir į galimą eksportą į Pietų Koreją, į Iraną, nes šios šalis e, yra suinteresuotos gauti mūsų produktus. Bet ūkininkai šiuo metu nerimauja, kad to, e, tas eksportas nėra garantuotas ir jie bijo, kad jeigu jie numatys tam tikrą kiekį eksporto, po to paaiškės, kad negali jo išvežti į tas šalis, tuomet e, jie turės prisimti visą su to susijusią riziką. Dar vienas dalykas. E, paketas yra geras, bet problemų gali kilti dėl jo gyvendinimo. Ir būtent, tai, būtent netinkamas gyvendinimas gali sutrukdyti mums tinkamai panaudoti lėšas. Aš manau, kad reikia, mes čia turėtume daryti viską, kad ūkininkai kuo geriau panaudotų turimas lėšas. Programos yra labai įdomios, bet e, jos yra tokios ilgos ir tokios sudėtingos, kad e, atbaido ūkininkus nuo tų programų. Aš manau, kad reikėtų aiškesnių taisyklių. Bet bet kuriuo atveju dėkoju Jums už bendrą uh, jūsų veiksmų krypti. Profesorius De Castro. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti komisijos nariui. Dėkoju Jums už tai, kad atvykote į Žemės ūkio komiteto neįlinį posėdį. Iš karto po Žemės ūkio ministrų tarybos. Iš esmės mes galime pasakyti, kad šis priemonių paketas yra žingsnis teisinga linkme ir tai yra tai, ko mes ir prašėme ne vieną kartą. Nes mes ne vieną kartą esame kalbėję apie tai, kad mums reikėtų Europos, priemo, Europos Sąjungos lygmenių imtis priemonių tam, kad mažintume e, pieno gamybą. 350 milijonų eurų jūs e, ką tik minėjote, kad valstybės narės gali būtent tiek dar papildyti tiekiamą paramą. Tačiau mes pastebėjome, kad gyvendinant ankstesnį priemonių paketą taip pat galima buvo papildomai skirti 420 milijonų, tačiau valstybės narės tą galimybę nepasinaudojo ir gamyba didėjo. Kaip aš jau nekartai susakęs, mums reikia daugiau Europos, mums reikia da, Europos lygmenių priimti programas, kurios skatintų uh, mažinti gamybą. Ir tos priemonės turi būti tokios, kad jos realiai galėtų pakei, paveikti situaciją rinkoje. Ir nors šis paketas yra geras, tačiau vis dėlto abejonių išlieka, ar iš tikrųjų da, jis bus pajėgus pakeisti situaciją rinkoje. Bet bet kuriuo atveju tai yra žingsnis teisinga linkme, siekime yra mažinti gamybą. Bet aš manau, kad reikėtų taip pat kalbėti ir apie tai, kad kai kurios šalis da, tikrai stengiasi kiek įmanoma mažinti gamybą, labiau nei kitos šalis, tačiau visiems yra taikoma uh, takmas tas pats metodas. Aš manau, kad tai gal dar nėra labai teisinga, nes ši problema yra itin aktuali pietų Europoje. Savo pasisakymo pabaigoje komisijos nariai jūs e, paminėjote biudžetą. Ir kalbėjot apie pajamų stabilizavimo priemonę. Tai yra labai įdomus pasiūlymas, jūs apie jį kalbėjote ir uh, vakar vykusiame tarybos posėdėje. Gal jūs galėtumėte išsame mums apie tai papasakoti, nes e, biudžeto vidurio trukmės e, peržiūra artėja ir mums būtų įdomu sužinoti apie šį pasiūlymą. Dėkuoju Jums ir už tai, kad Jūs darote viską, kad būtų mažinama biurokratija tiek valstybė, valstybės narise, tiek ta biurokratija, su kuria susidūrė ūkininkai ir dėkuoju Jums už tai, kad skiriate daug dėmesio ekologiniams e, aspektams. Ir aš manau, kad dabar, kai, mes, e, kai vyks biudžeto vidurio trukmės peržiūrėti, kaip tik yra palankus metas mums peržiūrėti biudžetą. Ponas Nikolson. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir norėčiau padėkoti ir komisijos nariui. Jūs matote, kad žmonių šį rytą atėjo labai daug. E, jūs ko gero nesitikėjote, kiek tiek gausiai susirinksime. Uh, Bet tai parodo, kad e, iš tikrųjų ši tema mums yra nepaprastai aktuali, e, ji labai mus domina, kaip ir jūs. Labai dėmiai klausiausi jūsų pasis, e, pasisakymo ir iš tikrųjų panašu, kad pinigų surasta nemažai ir aš tikiuosi, kad galima bus gerai juos išnaudoti. Aš nenoriu nieko kritikuoti, nes mes visi žinome, kad visi klystame. Bet šiandien mes sėdime čia, bandome įspręsti tą, netvark, tą betvarkę, kurią su, sukūrė ta, žemės ūkio ministrai, kai, buvo, kai nusprendė atsisakyti pieno kvotų ir jie tuomet mums sakė, kad viskas vyks sklandžiai, tačiau mes matome kad, iš tikrųjų, kad situacija yra labai sudėtinga. Ir aš prisimenu, kad prieš 11 e, mėnesių man komisija pasakė, kad nieko negali padaryti. Tai, ką jūs šiandien siūlote, nėra kvotos, bet gamybos kontrolė. Ir ji yra reikalinga, ir nes tokia šiandien yra situacija. Aš pritariu jūsų analizai ir darbo grupės atliktai analizai ir apie tai, kad e, jūsų analizai dėl kainų kitimo trumpalaikėje perspektyvoje jūs siūlote naujas paramos schemas. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar valstybės narės turės e, kreiptis e, atskirai į komisiją, kad galėtų dalyvauti šiuose programuose ir koks bus bendro finansavimo, kokios galimybės, nes e, vien, kai kuriuose šalise tas bendras finansavimas taikomas, kai kur ne. Ir dėl to ir susidaro disbalansas tarp valstybių narių. Aš kalbėsiu labai atvirai šį rytą. Ponas Dekastro jau minėjo vieną dalyką, kurį ir aš norėčiau paminėti. Yra tam tikrų valstybių narių ES, kurios didina gam, pieno gamybą ir taip e, tos šalis išstumia kita, kitų šalių gamintojus iš rinkos, nes jie, jie yra priversti e, sutikti su mažesnėmis kainomis. Štai kas vyksta. Ar mes paprašysime tų valstybių narių pa kažką pakeisti? Jų nėra labai daug, tai yra 5-6 valstybės narės yra atsakingos už gamybos didinimą. Ar, tai, ar jūs tikrai kažką darysite būtent su tomis šalimis, suteksite visas savo priemonės e, būtent ties tomis šalimis, ar jūs taikysite jas visoms valstybėms narėms. Ir reikia e, atvirai kalbėti, kad net ir tų šalių vyriausybės ir kai regioninės kai kurių šalių vyriausybės turės kažką keisti, priimti kažkokius sprendimus. Jūs taip pat kalbėjote ir apie galimybę papildomai e, skirti lėšas, e, kaip valstybės narės turės galimybę skirti papildomų lėšų. Bet aš galiu Jums pasakyti iš mūsų patir, e, patirties, kad vyriausybės neįtin yra linkusios papildyti ES teikiamą paramą. 19 valstybių narių tiekia susijętąją pagalbą Vienas dalykas yra da, pasiūlyti kažką di, direktyvo, kitas dalykas yra jį tinkamai įgyvendinti. Ir direktyva nurodo bendras gairės, kaip viską gyvendinti, kaip gyvendinti direktyvų nuostatas nusprendžia valstybės narės. Ir dėl to kyla nemažai problemų, dėl to, kad nuostatos aiškinamos yra ir suprantamos skirtingai. Darbo grupė pateikė ataskaitą. turėjo būti pateikta. Mums mes tikėjomės ją gauti pas, uh, rugsėjo ar spalio mėnesiais, dabar teigiame, kad ji bu, bus paruošta tik tai gruodį. Dėl to gailestauju. Bet, bet kuriuo atveju dėkoju Jums, dėkoju už Jūsų žodžius šiandien ir aš dažnai girdžiu iš uh, ūkininkų, kad ypač tų, kurie da, uh, gamina keulieną, kad Europai rūpi tik tai pienininkai, bet uh, Šiandien išgirdome daug gerų dalykų iš jūsų ir aš galėsiu nuraminti kiaulienos gamintojus. Nors aš ir nesu visiškai tikras, kad tai, ką jūs pasiūlėte, padės mums įspręsti visas problemas. Dėkoju. Ponas Roder. Ačiū, ponio Helganai. Mes tikrai turėtume Jūs pagirti už tai, kad Jūs e, da, suprantate, kad e, da, reikia padėti ūkininkams ir Jūs ne tik kalbate apie tai, bet ir nesuradote pinigų tam. Tačiau vakar e, Danijos žiniasklaidoje pieno gamintojai kritikavo tai, kas yra pasiūlyta. Ir aš pagalvoju tuomet skaitydamas apie tai, kad kad ir ką jūs darytumėt, vis tiek jūs kritikuos ir ironiška, ar ne, kad jei jūs atimate šimtą milijonų eurų iš žmonių, jie sakys, kad jūs tiesiog juos uh, norite nužudyti, o kai jiems duodate 500 milijonų, tai jie yra nepatenkinti. Aš noriu pasakyti, kad uh, Mano pozicija ir mano šalies pozicija yra labai aiški. Aš manau, kad komisija ir Europos parlamentas e, parodė esantis uh, gebantis prisimti atsakomybę. Ir būtent taip reikia interpretuoti tai, kas vyksta šiuo metu. Labai svarbu yra pabrėžti be abejo, kad 150 milijonų, kurie yra skirti gamybai mažinti, turėtų būti skirti labai greitai, tam, kad galima būtų labai greitai pakoreguoti gamybą. Nes mes e, norime reaguoti greitai. Nori, tik tai taip žmonės galės išgyventi ilgalaikėje perspektyvoje. Negalime leisti, kad šiandien dabar mes užgesintume tą gaisrą, o jis po to vėl. Uh, uh, atsigamintų po kažkiek tai e, laiko. Mums reikia siekti ilgalaikio tvarumo žemės ūkio sektoriai. Ir ponas Nikolsonas taip pat kalbėjo apie tai, kad, valst, e, kad jūs pasakėte, kad valstybės narės galės skirti papildomai e, paramos. Tai yra svarbu. Mes šiuo metu stebime renacionalizaciją, kai finansų e, ministerijos nori susigražinti e, lėšas, kurias sumoka į ES biudžetą. Ir taip e, tos šalės galės remti savo ūkininkus, bet juk tai gali sukelti problemų. Kaip komisija bandys užkirsti kelią galimoms problemoms šioje srityje? Ir aš norėčiau pagirti Jūs už pagirtiną darbą. Aš manau, kad Jūs tikrai labai gerai dirbote. Mes žinome, kad kontekstas yra labai sudėtingas šiuo metu ir kai kurio, dėl kai kurių valstybių narių veiksmų komisija ir parlamentas atsidūrė tikrai labai sudėtingoje situacijoje. Ciekawe, czy pani poseł Stanowa też tyle komplementów w kierunku pana komisarza skieruje. Ar, kažin, ar kitas kalbėtojas išsakys tiek pat gražių žodžių komisijos nariui, kita kalbėtoja tai yra. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, jūsų pastaba buvo labai tiksli. Nemanau, kad e, galime dabar manyti, kad visi komisijos nario pasisakymai yra e, pereimas į naują sudėtingą e, etapą žemės ūkio sektorė. Mes jau nekart esame sakę, jeigu nebus imtasi priemonių, šio sektoriaus laukia e, liūdna ateitis. Tačiau niekas mūsų neišgirdo. Dabar turime galvoti apie tai, kaip iš tikrųjų sumažinti gamybos apimtis, pritaikius e, laisvanoriškų e, priemonių paketą, kuris buvo pristatytas. Man patiko jūsų pasisakymas ir būtų džiugu, jeigu visa tai būtų gyvendinta praktiškai. Girdėjome apie priemonės, kurių tikslas e, sušvelninti krizės e, poveikį. E, šiame sektoriuje ir padėti ūkiams, kurie yra įsitvirtinę ir kurie kit, kit, be tos paramos i, numirtų. Bet su šia parama jaunimas ne, ne, nesijims i, kurti verslo šiame sektoriuje. Ūkininkai, žmonės gyvenantis kaimo teritorijose turi teisę gaminti pieną, tačiau e, labiausiai tuo pasinaudos stambus gamintojai, stambus pieno gamintojai, o ne smulkus ūkininkai. Visos lėšos daugiausiai naudos duos stambiesiems ūkiams, koncernams, kurie dar labiau sustiprins savo kontrolės šiame sektoriuje visoje Europos Sąjungoje. Manau, toks yra tikslas. Ir jūs apgaudinėjate šį sektorių ir smulkius ūkininkus, pardavinėjate šią idėją kaip paramos priemonių paketą ir teigiate, kad bus skirta milijonai eurų šiam sektoriui ir, ir tos lėšos vis dauginamos. Ir, o žiniasklaidoje bus cituojamos dar didesnės sumos, tai jau matėme. Ir galiausiai kalbėsite apie 10 ar 20 kartų didesnės sumas. Bet aš labai raginčiau jūs nepamiršti atsakomybės ir e, taikyti to, tokią viešąją politiką, kuri reguliuotų padėtį sektorių ir būtų nukreipta į mažas ir vidutinės įmonės. Dar kartą raginu Jūs atsakingai dėkti visas šias priemonės. Ačiū. Ačiū. Ponas Hausling. Ačiū. Pirmininkė komisijos nary, ačiū už pristatymą. E, skirtingai nei Aldė frakcija ir, Libe, ir, ir kitos frakcijos mes esame nusivylę. Aš nematau perspektyvos. Mm, pasigėdau uh, ap, uh, informacijos apie tai, kaip gamyba bus mažinama. Ir aš pritariu uh, ponui Nikolsonui, viskas yra laisvanoriškų pagrindų, kai kas tų priemonių imsis, kiti to nesijims. Ir saujelė šalių e, vykdo perprodukciją ir toliau didin, jos toliau didina produkciją ir jos turėtų pir, pirmosios prisimti atsakomybę ir nebedidinti daugiau gamybos. pritaikius paramos priemonių paketą, ta 500 milijonų eurų suma atrodo didelė, bet jei pažvelgsime į Vokietiją, matysime, matome, kad e, Vokietijai skirti 58 milijonai. Tai yra tik tai lašas, e, lašas e, vertinant e, Vokietijos ekonominius skaičius. Tai yra maždaug 70 eurų vienam ūkininkui. Tai, tai nėra geros perspektyvos ateičiai tikrai turime mažinti pasiūlą visoje Europoje. Nuo, nuo, ir tuose, ir pietuose. Ir nesavanoriškų pagrindų, bet taip, kad visi e, čia dalyvautų. Nes kitaip ir toliau bus šalių, kurios didins savo dalį rinkoje. Šiuo metu parduodame pieno produktus pačiamis žemiausiamis kainomis pasaulio rinkose. Mes iš tikrųjų dempinguojame pasaulio rinkas ir, ir kalbame apie papildomas, apie papildomas eksporto garantijas ūkininkams. Tai yra absurdiška, man atrodo. Šis priemonių paketas turėtų padėti smulkiems ūkininkams. Kaip konkrečiai viską spręsti paliekame valstybėms narėms, o iki lapkričio mėnesio kažkas turi įvykti ir tas laikotarpis nuo dabar iki to momento bus labai sudėtingas jauniems ūkininkams. Galbūt jiems pavyks išsilaikyti dar keletą mėnesių, tačiau krizė tęsiasi jau keletą metų. Jūs kalbėjote apie kainų kintamumą ir ūkininkai, ūkininkams tenka su tuo gyventi kiekvieną dieną. Manau, kad turime rasti tokią perspektyvą, kad ateityje galėtumėme atsižvelgti į padėtį visoje Europoje ir ją subalansuoti. Jūs sakėte, kad teisinės e, įsikišimo galimybės šioje situacijoje yra ribotos. Manau, kad reikia sukurti teisinį potencialą, kad galėtume kontroliuoti e, pieno, tiekimą pieno gamybą. Žinoma, komisija turi monopolį. Jūs kalbėjote apie kiaulieną sektorių ir sakėte, kad situacija ten pasitaisė. Tačiau dešimties metų laikotarpiu daugiau nei pusė gamintojų šiame sektoriuje pasitraukė, žlugo. Ar mes norime to paties ir pieno sektoriuje? E, nes po dešimties metų sakysime, kad krizė išspręsta, bet bus likę tik pusė gamintojų pieno sektoriuje. Turime Mm, akcentuoti ne tik tai kainų lygį, kaip jūs sakėte, tai neturėtų būti atspirties taškas. Aš esu labai nusivylęs, aš nematau e, ateities perspektyvos čia. Jeigu norite tiesiog ramiai išlaukti, išsėdėti tą laikotarpį, tai jūs būsite atsakingas už tai, kad dar daugiau ūkininkų bus priversti nutraukti savo veiklą. Na, tiesiog atsipūtę bandysime laukti, kad kainos pasikeis. Pažvelkime, kas vyksta. Jūs kalbate apie pozityvius signalus, tačiau aš pats jų nematau. O kainų kontekste, jeigu bandysime išvelgti atsigavimo ženklus, 50-25 centai už litrą. Na, man sunku grįžus pas savo ūkininkus pareikšti, kad tai yra esminis paramos priemonių paketas. Nežinau, tai tikrai kam nors padės. Pirmininkas, aš manau, kad jūs šiek tiek e, persistengėte, bet jūsų teisė. Pana Miujer. Pani poseł Moj. Pania Moj. Ačiū, komisarė. Sveikiname papildomas lėšas skirtas paramai pieno sektoriuje. Džiaugiamės, kad komisaras įsiklausė į e, smulkių ir vidutinių ūkininkų protestus ir sudėtingą jų situaciją. Taip pirmoji tokia ypatingo, e, ypatingoji pagalba nuo 2014. Kalbame apie struktūrinę e, paramą, kuri padėtų išspręsti krizę. Bet nebūtinai tai mums padės ateityje. Reikia keisti BŽUP ir geriausia būtų tai padaryti įtraukiant pilietinę visuomenę, ūkininkus bei ekonominius subjektus šiame sektoriuje kad sprendimų prieimimo procese dalyvautų visi suinteresuoti atstovai. Pamastykime apie riziką, su kuria susidurėme, pavyzdžiui, dėrėdamėsi dėl e, transatlantinės investicijų e, sutarties su jungtinėmis valstijomis. Juk tai bus dar papildomas smūgis šiam sektoriui, kuris ir taip vos laikosi ant kojų. gali būti, kad šiame, čia priimti sprendimai bus negryžtami ir turės esminio poveikio. Pone e, komisijos nariai, iš tikrųjų laikas tuščiai išvaistytas. Jūs kalbate apie 500 milijonų eurų e, pagalbos paketą ir pristatote save kaip e, šio sektoriaus gelbėtojas. Be gelbėtoja. Noriu priminti, kad ta krizė nie, nieko nestebina. Daugelis ūkininkus e, priešinosi kvotų atsisakymui. Perprodukcijos krizės pavo, pavojus buvo akivaizdus ir e, e, kvotos juk egzistavo 30 metų. E, kvotų sistema nedaug kainavo, o kvotų sistemos atsisakymas yra labai brangus. Daugiau nei 900 milijonų eurų jau buvo skirta e, per du metus. Komisarė, jūsų priemonių paketas nieko neišgelbės. Jūs atsakingas už žemės ūkį. E, per du metus padarėte tikrai nedovanotinų veiksmų, sunaikinote pieno sektorių. Jūsų sprendimai tik apsunkino padėtį šiame sektoriuje ir, ir, kai, ir kai kuriuos žmonės tiesiog įstumė labai sudėtingą situaciją. Airijoje situacija yra katastrofiška. Atsiprašau, Airija iš to pasipelnys. Ir atrodo, kad e, e, praėjo du metai ir mes tiesiog praradome laiką. Nebandykite šiandien čia vaidinti gelbėtojo. Prancūzijoje, kaip ir kitose valstybėse narėse, puikiai suvokiama, kas atsakingas už šią krizę. Jeigu galvojate, kad išeisite atostogų ramę sąžinę, turėkite omeny, kad e, ūkininkai, kuriuos jūs stumėte myriopį, yra jūsų atsakomybė ir ta krizė tikrai buvo neišvengiama. Ačiū. Pirmininkas. Siūlyčiau komisarui valgyti tik tai pieno produktus per atostogas. Dabar periname prie kitų kalbėtojų. Pusantros minutės, du neilgiau. Prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė už tai, kad atėjote susitikti su mumis ir kad pristatėte savo planą. Aš kaip liberalas e, įvertinu dviejopai. Taip, e, sektoriui yra problemų ir, e, ir taip pat pasibaigus kvotų sistemai e, situacija pasidarė sudėtinga. Kita vertus tenka pripažinti, kad jau išleista nemažai mokesčių mokėtojų pinigų sprendžiančią padėtį. Praėjusiais metais rugsėjo prie, mėnesį buvo skirtas priemonė pakentas ir dar papildomai priemonių, BŽUP parama. Ir man atrodo, kad e, mes bandome rasti sprendimus, tačiau nesprendžiame krizės pasiekmių Žinau, krizės priežasčių ir žinoma, reikia akcentuoti administracinės naštos mažinimą, BŽUP supaprastinimą, e, tiekimo grandinę, reikia geresnių teis, Europos teisės aktų bei geresnių įstatymų valstybėse narėse. Žinoma, lengva kaltinti komisarą dėl problemų atskirose valstybėse narėse, kurios susikaupė, kurios yra dėl valstybių narių, kurios yra valstybių narių politikos rezultatas. Vertinant šį pasiūlymą, ar nebijote, kad tai taps argumentu daugeliui teikti, kad turime grįžti atgal, kad, kad iš tikrųjų grįžtame vieną žingsnį ir kad atsiranda rinkos orientavimas? Jūs sakėte, kad kainos dabar yra geresnės, kad mažiau taikoma intervencinių priemonių. Uh, Bet ar tai tikrai būtina? Ar kai kainos susireguliuos, manote, kad tai bus dėl priemonių paketo, ar galbūt kainos iškils dėl to, kad ekonominė situacija bus pasikeitusi geresnė ir padėtis žemės ūkio sektoriuje bus geresnė ir atitinkamai paveiks kainas? Trečias dalykas - konkurencijos iškraipimas Noriu ypač tai akcentuoti su, su galimybė teikti papildomą valstybės paramą. Iškyla konkurencijos iškraipimo galimybė. Kaip su BŽP politika bendrai su laisvanoriškomis modeliavimo priemonėmis? Kaip, kaip Jūs paaiškinsite, kad ta galimybė valstybėms teikti papildomą paramą netaps konkurencijos iškreipimu? Ir ar, ar ar, ar e, sektorius yra pasirengęs bendradarbiauti su jumis, kaip su administracinė našta, ar e, pieno sektoriaus ūkininkai tikrai turės galimybę konkrečiai pasinaudoti paramą ir ją įgyvendinti. Galiausiai, kaip tos intervencinės priemonės, apsauginis tinklas atrodys vaisių ir daržovių sektoriui, ar numatomos didesnės intervencinės priemonės, ar kaip ponia Gilė yra. Ačiū, ponė pirmininkė. E, komisarė, ačiū, kad pristatėte šį septynių priemonių paketą. Man atrodo, kad pozityviausias dalykas yra priemonės skirtos pieno produkcijos mažinimui 150 milijonų eurų. Žinoma, kai kurių svarbių duomenų dar neturime. Pavyzdžiui, kokios kainos pasieksime, kai bus įdėktos laisvanoriškos gamybos mažinoma priemonės. Ar jūs manote, kad 350 milijonų eurų, kurios skirtos valstybėms narėms panaudoti savo nuožiūrę, tikrai bus panaudotos, panaud, pinigus panaudoti produkcijos mažinimui? Uh, nes ne visi taip elgesi Europoje. Kaip su e, vaisiais ir daržovėmis? Ar bus e, siekis mažinti produkciją čia? Apie tai, daug kalb... apie tai netiek daug kalbama. Daug kalbama apie pieno sektorių. Mus neramina padėtis pieno sektoriui, tačiau e, vertinant iš mano šalies perspektyvos, mums ypač kelia susirūpinimą vaisių ir daržovių sektorius. Ar numatytos priemonės bus taikomos visiems vaisiams ir daržovėms? tie 350 milijonų eurų. Tai, tai, na, tai nėra renacionalizavimas, bet ar jūs manote, kad priemonės Europos maistu yra veiksmingesnis nei, BŽUP, nei būtų, tarkim, BŽUP renacionalizavimas? Ar tikrai manote, kad 350 milijonų eurų uh, yra tikrai teisingas pasirinkimas, nes šešios valstybės kon kon konkuruos visą rinką. Ar tikrai manote, kad jūs padėsų mažinti pieno gamybą? Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš čia girdėjau gerą naujieną vieną, tai yra sprendimas. E nauja žinia yra 150 milijonų iš ES biudžetą centralizuotai skiriama ir kad valstybės narės galės e, reaguoti panaudodamas 70 procentų. Tai nėra normalių, nėra Europos strategijos. Ir kaip sakė kiti, e, viskas e, kai kurios šalis kitų nenaudai didins gamybą ir tokia e, rinka nebus stabilizuota. Nepaisant to, šis pasiūlymas gana įdomus. Jūs e, norite e, savanoriškai mažinti gamybą. Šiandien 150 milijonų kalbama. Tai, skirti, tai yra maždaug milijardų litrų kurių yra pertekliniai. Taigi šie 150 milijonų tai yra tiesiog lašas. Tačiau kryptis galbūt yra. Jūs kalbėjote apie atsietą paramą ateityje, kad reikės atsijėti išmokas. Aišku, kad ne. Klaida, kurią darome, tai yra ta, kad mes e, pasauliniu mastu e, juk dirbame ir e, Mes, e, ta mūsų sistema daugiausia padeda ne tiems, kurie dirba žemę. Todėl aš pirminkė toj baigiau. Reikia tą atsėjimą sėti su žemės ūkio darbuotojų pajamomis. Reikia įpareigoti visus e, sumažinti tada, kai ne, rinka neleidžia ir e, didinti gamybą, kai įleidžia. Tai nebūtų kvota, bet. Tai iš esmės būtų tos pačios kvotos. Jak to wytłumaczyć krowom, żeby więcej mleka dawały, jeśli chcemy... Kaip paaiškinti tai karviams, kad jos e, duotų daugiau pieno, jeigu nori padidinti kainas? Pone pirminkė, pirmiausia, leiskite padėkoti tiems iš jūsų, kurie pastarojomis dienomis pasiuntė žuojautos signalą, žuojautos žinias dėl išpolių Nicoje. Man, aš labai buvau sujaudintas, visa prancūzijos delegacija buvo sujaudinta, sujaudinta ir iš širdies gilmos jums dėkoju. Pone komisarė, reikia pagirti jūsų darbą siekiant papildomų išmokų. Tai yra, aišku, sunki misija. Jūs pademonstravote, kad tai yra, nėra neįmanoma. Ir kai kalbam apie naujas išmokas, ne, iš ankstesnių skirtų lėšų, e, skirtas, skirtą paramą. Jūs siūlote e, eiti toliau, valdant šią krizę. Ir mes e, pozityviai sutinkame šias priemonės nes jau nuo 2013 metų jis yra toliau negu taryba siūlo. Dėl pieno, manau, kad e, parama siekiant e, skatinti gamintojus sumažinti gamybą yra teisinga kryptis. E, aišku, 150 milijonų yra rezervuota tiems, kurie nuo rytoj, nuo dabar sumažins savo gamybą. Mano klausimas yra, ar 350 milijonų galės valstybių narių būti panaudoti ūkininkams, kurie sutiko mažinti gamink, e, gamybą praėjusiais mėnesiais. Aš asmeniškai manau, kad parama e, pieno gamybos nutraukimui E, turint galvoje ūkininkus, kurie yra labai svetingoje situacijoje, turėtų leisti e, jiems tiesiog e, išlikti oriems. Ir paskutinis dalykas - pieno sektoriaus krizės įtaka mėsos sektoriui. Šiandien Prancūzijoje 50 tūkstančių karvių auginamų karvių, karvių žindelių e, yra tas skaičius, kuris reiškia, kad galime tikėtis ir mėsos krizės, kaip ir pieno krizė dabar. Prašau neviršinti skirto jums laiko, nes komisaras neturės laiko atsakyti. Uh, thank you, no, thank... Ačiū, noriu padėkoti komisijos nariui ir komisariai Georgievai už labai gerą reakciją, tinkamą reakciją. Noriu e, sektorių e, raginti klausytis komisaro žodžių. Tai tik tai gali būti trumpalaikė e, priemonė. Aš pritariu kad, komisarui, kad reikia ilgalaikių sprendimų. Sutinku su jo komentaru, kad ši krizė kilo dėl pasaulinių veiksnių ir vietiniai sprendimai to negali pakeisti. Taip pat turiu įspėti, kad gamybos apribojimai neturės jokio poveikio dėl dviejų priežasčių, nes e, kai maržos patiria stresą, pieno gamintojai pirmiausia e, patraukia svertą, kuris didina gamybą. Ir aišku, dėl to spaudžiami mažiau veiksmingi gamintojai, tačiau taip pasaulyje jau yra. Antra, mes teisingai panaikinome kvotą, tačiau ne. Tai reiškia didžiulį restruktūrizavimą tiek pasiūlos pusėje. Geografinės, klimatinės e, sąlygos reiškia, kad jeigu ūkininkai gali maksimizuoti gamybą, tai jie tai ir daro, nes tai galiausiai e, e, duoda pelną vartotojai kaip dabar trumpalaikių mastų e, susidoroti. Šios priemonės gali būti anticiklinės. Krize parodė struktūrinės problemas šiame sektorėje. Ir aš e, norėčiau, kad paramos pusė, e, pasilos pusė imtus veiksmų, kad e, sektorius taptų tvirtesnis ir geriau atlaikytų krizės ateityje, o komisiją raginčiau padvigabinti pastangas, pastangas e, šį sektorių skatinti būtent taip elgtis. Ačiū. Pan posel Dorfman. Ponas Dorfman. Ačiū pirmininkė, komisarė. Kaip sakė daugelis kolegų, turime aiškius pozityvius signalus, kurie rodo, kad gamyba Europoje turi mažėti. Tačiau e, kai ko aš nesupratau, kaip būtent 150 milijonų bus panaudota. Ar bus e, pasiūlytas reglamentas, ar parlamentas dalyvaus nu, nustatant taisyklės dėl šitų 150 milijonų, gal galite detaliau paaiškinti, e, kaip tai, koks darbas vyks per ateinančias kelias savaitės dėl 350 milijonų, aš kritiškiau būčiau nusteikęs. Jeigu pagalvosime, kai buvo praėjusią kartą, kai buvo skirta 420 milijonų, jie tiesiog dingo kažkur tai ir nedavė jokių pozityvių pokyčių. Tiesiog buvo išrašytas didelis čekis e, Žemės ūkio ministerijoms, Norėčiau šiek tiek konkrečiau sužinoti, kokie kriterijai bus taikomi skirstančios lėšas. Turime užtikrinti, kad jos būtų panaudotos mažinti gamybai. kad taisyklės Europoje būtų kaip galima vienodesnės, skirstant lėšas, nes kitaip turėsime uh, įvairiausių nacionalinių politikų rinkinį ir neturėsime bendros Europos politikos. Aš labai kritiškai esu nusiteikęs dėl to, ką jūs sakėte, dėl maž, paramos ūkinink, mažiems ūkininkams. Ypač e, konkrečiose vietovėse, pavyzdžiui, kalnuotose vietovėse, kur nėra alternatyvų pieno gamybai. Tokioms vietovėms paramos reikia. Ir turime atidžiai galvoti, kaip remti pieno gamybą tokiuose regionuose per ilgesnį laikotarpį. Ponas Dorfon. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Visų pirma, dėkoju Jums už šį paramos paketą. Tai yra, yra paketas, kuris Danijoje vidutiniškai vienam ūkininkui duos 2900 eurų kaip ši suma komisijos nuomonė gali prisidėti prie padedant Danijos ūkininkams. Iki šiol taikydavom vienodas taisyklės Europoje, o dabar e, valstybės narės galės priimti savo sprendimus. Kaip komisija užtikrins, kad vyriausybės nepradėtų kelti tokių reikalavimų, kurių nekelia kitos e, valstybės Aišku, kad pasaulinės rinkos taip pat e, lemia mūsų kainas ir ačiū Jums uždėmesi žemės ūkio sektoriu, tačiau manau, kad e, čia jau pabaiga visų problemų. Ačiū, ponia Petir. <clears throat> Pone pirmininkė, komisarė, e, džiugiuosi skubių priemonių patvirtinimus siekiant padėti pieno sektoriui, nes pats paskutinis momentas e, padėti gamintojams atėjo. Deja, pasiūlytos priemonės nerodo pakankamo dėmesio lygio, kad būtų sprendžiamos problemos dėl skirtumų tarp valstybių narių. Jeigu pažiūrėsime pieno observatorijos duomenys, e, Kroatija neturėtų mažinti pieno gamybos. Pagal jų duomenės E, Kroatija sumažino pieninių karvių nuo 220 tūkstančių 6 metais iki 154 tūkstančių 15 metais. Šiandien mūsų gamintojų organizacijų duomenys rodo, kad vidaus pieno gamyba e, apima tik tai pusę paklausos. Nuo Kroatijos įstojimo į ES pieno importas padidėjo keturis kartus, o nuo 12 Iki 13 metų daugiau kaip 3500 pieno gamintojų užsidarė. Toliau dėl pieno krizės 15 metais papildomai dar 2000 šeimininių ūkių e, išėjo iš šio verslo. Todėl e, pieno gamybos mažėjimas rodo gruvėsius. Ir e, tie 350 tūkstančių eurų turi būti paskirstyti sąžiningai. Turbūt jūs sutinkate, kad nesažininga, kad e, Kroatija, Rumunija, Airija gautų mažiau negu 10 eurų už vieną karvę, o Prancūzija ir Vokietija 13, Švedija, Bulgarija 15, Lietuva 60, o Estija beveik 90 eurų už karvę. Kokie kriterijai buvo komisijos naudojami dėl šių pasiūlytų e, paskirstimo dydžių? Ir norėčiau pabrėžti vieną probleminę e, problemą, tai yra sutartiniai santykiai tarp gamintojų ir pirkėjų. Šiandien e, stipresnė sutarančioji dalis gali panaikinti sustarimą be jokių pasakmių. O antra problema, kuri daro įtaką pieno gamintams, gamintojams, tai yra ilgas apmokėjimo laikotarpis, jis neturėtų būti ilgesnė negu 30 dienų. Svarbu pakartoti, kad viso, visos verslo rizikos perkelimas silpnesnėje pusėje turi baigtis. Aš manau, kad supirkimo kaina pienui neturėtų būti mažesnis negu 30 euro centų kilogramui. Ir pasakau už intervencijų kainų nustatymą. Jeigu turėjome bendrą rinką, turime turėti bendras sąlygas visiems. Deja, taip nėra šiandien. Ačiū uždėmesį, ponia Pirinkė. Zabraknie czasu dla pana komisarza na odpowiedzi. Deja, komisijos narys panašu neturės pakankamai laiko, kad atsakytų visus šios klausimus. Pane Kostinger. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pritarti tiems kolegoms, kurie sakė, kad mums iš tikrųjų reikia gauti daugiau informacijos apie techninės šio paramos priemonių paketo detalės. Kaip pinigai bus skirstomi, Ir mesgi suprantame, kad iš esmės padėsime ūkininkams tik tuomet, jei didės kainos ir turime pasinaudoti dabartinę krizę tam, kad kažką pakeistume. Problema ta, kad mes politikoje visuomet šiek tiek atsiliekame nuo tikrojo pasaulio. Aš manau, kad mes turėtume stengtis numatyti tai, ko galima tikėtis. Reikia galvoti apie tai, kokį žemės ūkį mes norime turėti ateityje. Juk mes norime, kad žmonės ūkininkautų. Ir ES šiuo metu išgyvena labai sudėtingus laikus. Ir manau, kad mes realiai galime prisidėti tam, prie to, kad kažką pakeistume. Negalime savo veiksmais tik gilinti problemų. Aš manau, kad e, mes galime ir privalome ieškoti europinių sprendimų. Negalime visko palikti tik valstybėms narėms, nes situacija ir taip jau yra tikrai labai sudėtinga. Ir daugybė ūkininkų šiuo metu galvoja apie tai, kad ko gero jiems reikės pasitraukti, o tai yra itin pavojinga ypač kalnuotose regionuose. Ačiū, ponė pirmininkė. Niderlanduose. Mes labai atidžiai stebėjome Žemės ūkio ministrų tarybos posėdį ir gavome tam tikrų signalų. Žinome, kad viskas priklauso nuo pasiūlos ir paklausos. Ir iš tikrųjų problemas prasidėjo tuomet, kai Rusija pradėjo taikyti embargą. Intervencija liesų e, pieno milteliams yra labai gerai. Tai, kas daroma, yra vaisių ir daržovių sektoriui labai gerai. Žalinimas, e, da, kuris turėtų būti paprastesnis, e, yra labai gerai. Ir kainos turėtų šiek tiek padidėti šią vasarą. tai, ką jūs siūlote, gal ir bus tinkamai gyvendinta Niderlanduose. Bet e, Niderlanduose perteklinė gamyba da, sudaro 6-7 procentus. Jei tokia situacija būtų visur, tai gal ir būtų lengva spręsti problemas. Aš manau, kad reikėtų tikrai įsiklausyti tai, ką sako mums ūkininkai. 350 milijonų jūs sulote skirti. Ir mes žinome, kad kai kurie mėsos gamintojai neturi problemų su pinigų srautais. Tuo tarpu, kaip pieno gamintojai tikrai nelabai įsivaizduoja, kaip susitvarkys ateityje. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamasis komisarė, mes tikrai džiaugiamės, kad yra pateiktas šis paketas, bet reikės dar palaukti deleguotųjų aktų. Džiaugiamės taip pat, kad yra siūloma parama gamybai mažinti. Tai yra sveikintinas žingsnis. Ir nors paprastai mes pasisakom prieš intervencijas, tai, kas siūlote jūs dabar, e, manau, kad yra su, e, suprantama ir pateisinama priemonė. Ūkininkai dažnai de, turi sunkumų derantis su e, perdirbėjais. Aš manau, kad čia reikėtų atkurti deramą pusiausvyrą. Europos parlamentas nekartą yra sak, kalbėjęs ir. Uh, apie tai, kad reikėtų reformuoti ir vaisų e, sektorių. Reikia daryti viską, kad būtų e, atsisakyta žalingos praktikos šiame sektorėje. Be to reikėtų taip pat sukurti perspėjimo mechanizmą, kuris e, galėtumas perspėti apie galimas artėjančias krizės, skaitant ir, ir pieno sektorėje. Ir taip pat manau, kad reikėtų reformuoti pieno e, observatoriją. Įdomu, ką Jūs apie tai galvojate. Ir paskutinis dalykas. Ar Jūs atsižvelgite į dabartinės rinkos kainas, e, siūlydamas e, šią paramą, kuri yra skirta gamybai mažinti? Pomidorų sektoriuje taip pat yra labai nestabili padėtis ir tas mechanizmas, kuris turėjo apsaugoti mus nuo perteklinio importo iš Maroko, kol kas neveikia tinkamai. Ir aš manau, kad ir tą problemą taip pat reikėtų spręsti. Panas Flanagan. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pritarti tiems, kas sakė, kad puiku, kad susirinko tiek daug žmonių. Ir e, jei Gal ir būtume užkirtę kelią daugybę krizų, jei būtume rengę dažniau neįlinius, o neįlinių posėdžių. Praeitą savaitę, pavyzdžiui, mes sužinojome e, daugybę įdomių dalykų, nes kalbėjome ir apie padėtį cukraus sektoriai, ir apie tai, kas, e, e, ko galima tikėtis bendro, Žemės ūkio sektoriuje 2018 metais ir prie tose klausimuose dalyvavo, dalyvavo tik tai 12 komiteto narių iš 90. Jūs dabar siūlote, kaip galima būtų spręsti krizę ir jūs ko gero manote, kad tos priemonės bus sėkmingos. Po pusmečio, jeigu jūs pas mus atvyktumėt, kaip jūs vertintumėt šį paketą? Kaip jūs vertinsite, ar kas nors yra pasiekta, ar kas nors yra padaryta, ar kaip jūs vertinsite, ar sumažėjo gamyba ar ne, ar padidėjo kieno nors pajamos ar ne? Kažkas iš Prancūzijos sakė, kad e, Airijai šis e, e, paketas bus naudingiausias. Taip, mes didėjom, padidinome gamybą, bet mes labai sumažinome nuostolius, švaistimą. Ir mes suprantame, kad didinimas vien didinimo dėlį nėra naudingas dalykas. Jau buvo kalbama, kad mes turėtume galvoti apie įvairias alternatyvas. Galima būtų, pažiūrėjau, pasimokyti iš kiaušinių gamybos e, e, sektoriaus, kai mes e, Prieš 30 metų pradėjome kalbėti, kad vištos dedeklės turėtų būti laikomos laisvai ir kad taip galima bus atgaivinti kiaušinių gamybos sektorių. Tuomet iš mūsų juokėsi. Tačiau šiandien matome, kad žmonės yra sutikę mokėti didesnę, kur kas didesnę kainą už kiaušinius, jeigu jie yra, yra pagaminti tam tikromis sąlygomis. Aš manau, kad ir pieno sektoriuje galima būtų daryti tą patį. Šiandien problemos yra susijusios ir su tuo, kad žmonės neturi pasirinkimo ponas Desantos. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, ponė Hauganai, dėkoju už tai, kad jūs atvykote Žemės ūkio komitetą. Norėčiau priminti, kad prieš metus Strasbūrė Europos parlamentas patvirtino poziciją dėl pieno sektoriaus. Ir mes tą dokumentą pradėjome renkti nuo savo kadencijos pradžios ir tas dokumentas buvo patvirtintas uh, plenarinėme posėdėje ir jame buvo raginama realiomis priemonėmis padėti pieno sektoriaus gamintojams. Ir realiai matome, kad tai buvo sureaguota. Siūlomos, komisijos siūlomos priemonės panašu, kad yra nedidelis žingsnelis e, siekiant reaguoti į Europos parlamentarų raginimus. sakoma, kad e, skirtos bus lėšos gamybai mažinti, bet tai yra tik mažas žingsnis. Tai tik, to tikrai nepakastams, kad mes galėtume gyvendinti pasiūlos valdymo principą. Akivaizdu, kad e, dar prieš dviejus metus buvo aišku, kad rinkoje kaupėsi tam tikras disbalansas ir mes tuomet jau pradėjome kalbėti apie tai, kad reikia priemonių. Mums reikės stabilizavimo mechanizmu tam, kad, tam, kad ūkininkai galėtų sumažinti nuostolius. Ir mes tą Azoruose, tai yra iš to regiono, kuriame aš atstovauju, puikiai žinome. 350 milijonų yra suroma ir aš tikiuosi, kad tai padės ūkininkams kažką daryti, ne tik gerinant pinigų srautus, bet ir kažkaip sureguliuoti kainas. Vakar komisijos nariai jūs sakėte, kad jūs pirmiausia galvojote apie mažus ūkininkus, kai sprendėte dėl, to, dėl tų 350 milijonų eurų. Bet aš galėčiau Jums pasakyti, kad reikėtų taikyti gal teigiamą diskriminaciją, ypač tose regionuose, kur ūkininkauti yra labai sunku. Dėkoju. Ponas Kužmiuk. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai. Jūs patikėte mums papasakoti šiandien apie 500 milijonų eurų paramą, kuri yra skirta pieno sektoriui. Rusijos embargas ir tai, kad kai kurios šalis didina pieno gamybą, da, yra veiksniai, dėl kurių sumažėjo kaina. Bet uh, Kai kurios šalės turėjo mažinti pieno gamybą, tačiau visiškai nebuvo atsižvelgta, e, nustatant tuos mažinimo e, reikalavimus, nebuvo atsižvelgta gyventojų skaičių. skaičių. Pavyzdžiui, Niderlandams. E, da, Danijai buvo taikomi tie patys reikalavimai kaip ir Lenkijai, nepaisant to, kad gyventojų skaičius skiriasi keturis kartus. E, be to visiškai nebuvo pagalvota apie tai, kad mano šalyje gal nebuvo išnaudotas e, visiš, e, visiškai išnaudotas pieno sektoriaus potencialas. Aš manau, kad negalime vienodų priemonių visiems taikyti. Tai destabilizuoja padėtį rinkoje. Bet to Lenkija siūlė atsisakyti baudų už perteklinę gamybą. arba bent jau galima būtų numatyti tam tikras priemonės, kurios uh, galimybę netakyti baudų tiems ūkininkams, kurie susiduria su finansiniais sunkumais. Ir žinau, kad Lenkijos žemės ūkio ministras pateikė tokį pasiūlymą, tačiau taryboje jam nebuvo pritarta. Be to, komisijos narys kalbėti apie tai, kad valstybės narės galės šimtų procentų dar papildomų skirti tiek pat paramos, kiek Europos komisija. Uh, skiria. Ir gal jūs galėtumėte pakomentuoti tą klausimą, ponas Būda. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju Jums už paramą gerinant padėtį žemės ūkio sektorių. Vakar aš kalbėjausi su ūkininkais iš savo apygardos, su jais beje palaikau nuolatinį kontaktą. Uh, Ir štai, ką jie man papasakojo, situacija yra labai sudėtinga dėl to, kad pieno da, litro kaina yra 15, kilogramų kaina, atsiprašau, 15 euro centų. Ir gamintojai man paaiškino, kad uh, jie nega, negalėjo atsikratyti pertiklinio pieno dėl to, kad Rumunijoje rinka ir taip yra perpildyta, bet taip yra perpildyta dėl to, kad įvežamas pienas iš kitų šalių. Nepamirškime, kad kalbame apie, ne, ne apie mėsos gamintojus, kurie gali gal, įvairius produktus gaminti. Ši, kalbame apie pieno gamintojus, kurie tik tai melžia karves. Aš suprantu, kad mėsos gamintojams taip pat yra sunku. Bet e, jie baiminasi e, dėl savo ilgalaikės ar vidutinės trukmės ateities. At, at, at, at, at, at, at, at, nes dabar mėsos kainos yra pakankamai geros. O pieno sektoriaus situacija yra kitokia. Komisarė, jūs taip pat kalbate, kad reikia taikyti šias priemonės visoje Europos Sąjungoje, atsižvelgiant į situaciją šalyje, tai gal ir nėra labai gerai. Ponas Dots. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, norėčiau atsargiai pasveikinti jūsų pristatytą paketą. Jis labiau e, tikslinis nei ankstesni planai, bet vis dėlto tai trumpalaikė priemonė, kuri neišspręs ilgalaikių e, klausimų šioje rinkoje. Taip pat e, laukdami, kol pradės būti gyvendintos priemonės. E, turime nepamiršti, kad daugybė ūkininkų pieno sektorija buvo priversti pasitraukti iš, veik, iš verslo. Nekartą su apie tai kalbėjusiu, norėčiau, kad pakomentuotumėte reakciją taryboje iš tų valstybių narių, kurios e, vykdo e, pieno gamybos didinimo strategiją, ar jos įsipareigos pagal šią pagalbos priemonių sistemą ir, ir ar, bus, ar tai duos kokių nu, konkrečių rezultatų. Ir kaip ponas Dantan turiu klausimą. Galbūt bus, galbūt bus ir neprognozuojamų pasiekmių vertinant susijętąją paramą ūkininkams, kuri bus skirta apimčių, gamybos apimčių mažinimui. Ir viena iš tokių neprognozuojamų, nenumatytų pasiekmių tai e, poveikis e, mėsos kainai. Šį rytą kalbėjote, minėjote bent jau dvi priemonės, kurios būtų naudingos tarpiniai BŽUP peržiūrai, kaip, kaip, kaip rink, tokios kaip rinkos priemonės ir žalinimo priemonė. Bet tikrai turime eiti priekin ir mąstyti apie tokią BŽUP, kuri neremtų e, gamybos. Ačiū. Ponas Ribero. Pone Ribero. Labas rytas, ponė pirmininkė, komisarė. E, Ačiū, kad atėjote susitikti su mumis šį rytą. Noriu užduoti konkrečių klausimų, nes norėčiau geriau suvokti tą pristatytą priemonių paketą. Visų pirma, 150 milijonų eurų. Ši suma skirta tiesioginiams išmokoms ūkininkams. Kaip sakėte vakar taryboje, tikitės e, tolygesnio paskirstimo tų tiesioginių išmokų ir kad jos skirtos e, gamybos mažinimui. Kaip jūs už, užtikrinsite tą tolygiškumą ir, ir kokiomis sąlygomis bus skirtos tiesioginės išmokos mūkininkams, kurie sutiks mažinti apimtis. Ar kalbame apie tam tikrą procentinį dydį arba ar bendrą gamybos mažinimą, kai kalbame, kai kalbame apie 350 milijonų eurų pagalbos paketą. Manau, kad tai yra labai teisinga ir labai išmintinga idėja, nes dabar valstybės narės turi nuspręsti, kokiomis geriausiamis priemonėmis galima sumažinti gamybą. Ir ar aš teisingai. E, komentuoju tai, ką jūs vakar sakėte. Tam, kad pasiektume sumažinimo, papildoma pagalba turi būti susijęta su sąlygomis ir mokama tik tai tada, kai bus prisimti tam tikri įsipareigojimai. Man atrodo, kad tai padėtų sumažinti gamybos sumažinimu ir aš noriu, kad jūs tai patvirtintumėt. Galiausiai, komisarė, jūs, kalbėdamas apie 350 milijonų eurų paketą, sakėte, kad kad e, turite omeny smulkių ūkių dydį. Kaip, kaip žinote, tai ypač aktualu Azorams. Kaip jums pavyko atsižvelgti tai, paskirstant pa, par, paramą valstybėms narėms? Gal, gal, gal galite papasakoti, kaip konkrečiai žvelgta į smulkiosius ūkininkus šiame pakete? Ponas Ropė toliau. Ninkė, ačiū komisarė. E, norėčiau Jums padėkoti už supratimą ir už pažado laikymas. Įsakėt, kad po birželio 30 bus antras paketas, kuris apims tiek e, problemų laikiną sprendimą, tiek ateities e, gamybos reguliavimo. Tai šiandieną mes ir išklausim, tik tai ar užteks šitos paramos, turbūt visi suprantam, kad neužteks. Ir žinoma, turbūt suprantam, kad padėtis nebus stabilizuota, bet tai suteikia vilties, kad uh, tiek jūs, tiek valstybės narės dirbdami visi kartu, mes vis dėlto turim e, žengti tuos žingsnius, kad situaciją stabilizuoti. Tai visų pirma, aš manau, kad e, gamybos kontrolės priemonės turi būti nesavanoriškos, o privalomos. Jeigu nebus e, privalomų priemonių, tai kaip minėjo kolega ir iš Rumunijos, tai jeigu savo šalyje valstybė, e, sakykime, ir stabilizuos gamybą, tai veš į kitas šalis, veš į trečiasias šalis ir tose šalyse paskui atsiras problemos, kurios paskui po mėnesio, po metų mums vėl reikės šiandien spręsti. Todėl tikrai manau, kad e, labai svarbu, kad parengti tinkamą dokumentą dėl tų 150 milijonų, jį išbandyti o paskui jau galbūt taikyti kaip privalomą priemonę. Ir galbūt reiktų leisti signalą valstybėm narėm, kad tose valstybėse, kuriuose toliau didės pieno gamyba, iš vis jokios papildomos paramos neskirti. Ir aš dar manau, kad e, skiriant e, papildomą paramą gamybos ribojimą, reikia susijęti su 15 metų balandžio mėnesį su kvotų panaikinimo diena. Nes atskiros šalis praeitais metais stipriai augino, tada šiais metais jau mažiau augina ir kiekvienas dabar ieško savo išeities. Tas skaitimo taškas turi būti būtent kvotų panaikinimo diena. Ir dar kartu noriu paklausti, jūs neusiminėt, kaip dėl deminimumo, ar jau klausimas įspręstas, ar jau padidintas dvigubai deminimumas. Ačiū, sėkmės darbuose. Pani, pre, pani prezident Maginės. Thank you, President. Pane Maginės, na ačiū, komisarė. 500 milijonų yra labai daug pinigų e, dabartinėmis aplinkybėmis, taigi tai yra sveikintina. Norėčiau ir rytoj ekspertų posėdėje dalyvauti, kad sužinočiau daugiau detalių, pavyzdžiui, kiek vienam litrui numatyta išmokėti gamintojams, kad jie negamintų pieno, nes tuomet bus galima išbandyti, ar tai veiks ar ne. Ar nežinau, ar dabar galėtumėte daugiau apie tai pasakyti ir kokiams sąlygos bus keliamos Tačiau daug įdomiau, e, link, man įdomios, dar man įdomios prognozijas apie rinką. Aš manau, kad klausimas yra toks, nepaisant to, ką mes bedarytume Europoje, jeigu JAV ir toliau didins gamybą, kokia bus e, pasaulinės rinkos pusiausvėra. Aš manau, kad šis komitetas turi galvoti plačiau negu vien tik Europos Sąjunga. Reikia pasaulinio pokalbio. Aš neseniai lankiausi JAV ir žinau, kad iš konteksto Nuojo Zelandijoje taip pat, kad jų ūkininkai kenčia taip pat. Neturėtume taip siaurai žiūrėti savo problemas. Tai yra pasaulinė problema, kurią reikia pasaulinių pokalbių. Norėčiau paminėti grūdų sektorių, kuris retai neminimas čia. Tačiau e, grūdų augintojai taip pat susiduria su didžiulėmis problemomis ir atrodo, kad jų situacija negerės. Įdomu, ar šiame pakete yra kokios nors vilties jiems. E, Kažin ar dėl grūdų krizės tik tai ir nekyla pieno gamyba JAV. Ir toliau žalinimas. Didžiausia problema mes leidome administracijoms e, valdyti gamtą. Man atrodo, kad reikės daug lankščiau į visą tai žiūrėti. Žvelgiu į kolegas, kurie dalyvavo žalinimo diskusijose per BŽUP reformas vyko taip, kaip mes prognozavome, kad mes bandome matuoti e, plotus, vietoj to, kad pasakytume ūkininkams, kad jūs darykite e, tai, kas atrodo geriausia jūsų ūkiuose. Man atrodo, komisija, komisijos nariui dar daug darbo reikės nudirbti šioje srityje. Dėl grūdų tai situacija bus dar sudėtingesnė, nes mes daug importuojame grūdų iš Ukrainos. Grazie Presidente, grazie al Commissario. Eh, purtroppo anche oggi ci troviamo da... Ačiū pirmininkė. Dėja, šiandien ir vėl dalyvaujame nepaprastajame Žemės ūkio komiteto posėdėje ir svarstame skubios pagalbos priemonės. Tam, kad e, rinkai leistume atsikvėpti. Aš turiu abejonių ir turiu klausimų. Visų pirma, kaip, kokios bus praktinės priežiūros kontrolės priemonės? Uh, E, kurios bus dėgiamos, kad galėtume stebėti, ką daro valstybės narės ir ištaisytume e, disbalansą. Ir kad ne, nebūtų taip, kad, kad nepasirodytų taip, kad einama neteisinga kryptimi. Kitas klausimas. Aš jau uždaviau šį klausimą anksčiau, bet nesulaukiu atsakymo kokia būtų ilgalaikė žemės ūkio maisto sektoriaus vizija? Ką padaryti, kad tas sektorius būtų gyvybingas? ir kaip išspręsti e, maisto suverenumo problemą, nes dar kartą praleidžiame svarbę grandį grandinėje vartotojus. Vartotojai turi būti informuoti, jie turi e, apie viską žinoti, nes kitaip neužtikrinsime gyvybingo žemės ūkio, gyvybingo žemės ūkio sektorius. Pirmininkas, ačiū visiems, ačiū visiems, kurie pasisakė ir dabar žodį perdedame vėl komisijos nariui atsakymams. Prašau žodis jums. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems už tai, kad atėjote ir išsakėte savo nuomonės. Pakomentuosiu kai kurius užduotus klausimus. Visų pirma, turime sukurti e, sąlygas, kuriamis galėtume e, reguliuoti e, gamybą, nes 300 milijonų tonų dabar viršijame Europos rinkos e, galimybės. Ir nepadeda tai, kad kitose pasaulio regionuose taip pat yra perprodukcija, bet balansas rinkoje sugrįžta, lėčiau nei mes to tikėjomės, bet mes einame tinkamą kryptimį. Todėl turime reaguoti uh, E, remiantis tą teisinę sistemą, kurią man patvirtinote. Ir aš negaliu pritaikyti saistančių priemonių, tik tai laisvanoriškas, tai svarbiausias dalykas. Antras dalykas, jūs prašėte daugelį kartų klausėte, ką padaryti, kad būtų galima uh, koreguoti uh, pasiūlą. Tai yra, ir, ir mes bandėme pasitikti 222 straipsnį ir koreguoti, nes e, paklausa gali aukti, tačiau ji nepakankamai auga, kad e, kompensuotų tą perprodukciją, kuri šiuo metu yra Europos rinkose. Per keturis pirmus e, mėnesius e, iš 6 procentais išaugo gamyba, tai aišku turės tam tikras pasiekmes. Ir kai kurie iš jūsų, net kai kurie priešinotės e, prie, prieš tą priemonių paketą, siūlėte imtis būtent tokių priemonių. Uh, ir mes skiriame 150 milijonų eurų gamybos koregavimui, o 350 milijonų eurų yra skirta lik, kaip likvidumo priemonė, nes reikia padėti žmonėms, kurie atsidūrė sunkioje finansinėje situacijoje, po to 400 procentų sumažėjo jų pajamos iš pieno ir taip pat paskatinti struktūrinius pokyčius ateityje, kad nebūtų taip, kad tiesiog pilame pinigus į tuščią, į, į, į, į keurą ertmę. Taigi 350 milijonus, milijonų eurų valstybės gali panaudoti tam, kad kitos e, pieno sektoriaus pasiūlos paklausos koregavimo priemonės funkcionuotų veiksmingai. E, kuriame dvi e, paramos schemas, nes noriu valstybėms narėms suteikti lankstumo, kad galėtų remti ypač mažųjų ūkininkų pajamas ir ypač tais atvejais, kur pieno kaina yra gerokai mažesnė už Europos vidurkį. Ir e, papildomos išmokos, kurias valstybės narės gali skirti, užtikrins papildomų lėšų nes kitaip e, na, ta, tas apetitas e, išmokoms gali būti neribojamas. Kokie yra mūsų pagrindiniai tikslai? Atkurti pusiausvyrą pasiūlos paklausos rinkoje ir reikėtų tobulinti kainas. Ir aš sutinku su ponu Flanaganu, kad tai yra mūsų tikslas. Ir, ir tai vertins tas kriterijus įvertins, ar, ar pasieksime sėkmės ar ne, ar ūkininkai atgaus tas kainas, kurių siekiame dėkdami šias priemonės. Nes kitu atveju daugybė, dar daugiau ūkininkų bus priversti pasitraukti iš verslo. Ar tai gali būti savanoriškų pagrindų taikoma sistema? Kai kas prašo taikyti 148 straipsnį, pagal jį gali vykti diskusijos dėl sandorių E, tarp e, ūkininkų ir kooperatyvų, gamintojų organizacijų ir jie gali patvirtinti savo susiturimus pagal tą straipsnį, kad koreguotų e, e, gamybą. Bet tai turi būti laisvanoriškas pagrindas, negali būti privalomų priemonių. Žinau, kad Vokietija svarsto tokias priemonės, susitikau su Vokietijos ministru ir žemė atstovais praėjusį penktadienį ir e, pasitelkdami šį priemonių paketą jie e, dar skirs papildomai 165 milijonus eurų iš visos tikriausiai 200 milijonų eurų, kad, gali, kad, kad, kad koreguotų pasiūlą paklausą pagal tą minėtą straipsnį. Bet tai, kaip sakiau, gali vykti tik laisvanoriškų pagrindų. Šios pagalbos e, schemos e, e esmė yra 2016 e, laikotarpis nuo, nuo, nuo spalio spalio pirmos iki gruodžio pabaigos. Ir lyginsime situaciją su 2015-aisiais ir pagal tą e, pagal tuos duomenys skirsime tam tikrą pinigų sumą. Tai dar nenuspręsta, bet norime tai apspręsti rytoj su valstybėmis narėmis, kad nuspręsime, kokio ligmens paramą skirti, kad ji būtų pakankamai patraukli ir kad, jeigu valstybės norės, kad turės galimybę skirti ir papildomas priemokas, valstybės išmokas arba teikti dar daugiau prioritetų. E, rugsėjo mėnesį jau bus informacija ir ūkininkas viską kontroliuos. Valstybės susitars su ūkininkai, su kooperatyvais, kaip įgyvendinti pagalbos priemonės. Ūkininkas turi e, imtis iniciatyvos, e, pasinaudoti šią pagalbą, o gamintojų gamintojų rinkos organizacijos taip pat galės dalyvauti, bet reikės įrodyti, kad e, gamyba sumažėjo. Ir taip pat reikės įsitikinti, patikrinti, kad gamybos mastai tikrai sumažinti. Ponas De Castro ir kiti paminėjo svarbų dalyką, kalbėdami apie vidutinės trukmės peržiūrą ir šios klausimus. Viena iš sričių, kurias turime e, akcentuoti, taip pajamų stabilizavimo priemonės, kurias taikome, tačiau jos neveik, nėra veiksmingos. Tai atskleidžia ir tai, kad šios priemonės įsisavinimo e, mastai yra žemi bet pa, pagal omnibus reglamentą atsiveria daugiau priemonių, galimybių, kai kurie direktora, direktoratai gyvendins e, šiuos reglamentus ateinančiais mėnesiais ir aš akcentuosiu įmonių stabilizavimo priemonės, kad taip pat stabilizuotume padėti rinkoje. Taip pat noriu pasitelkti finansinės priemonės, kad uh, E, ūkininkams būtų pasiūlytos paskalos patraukliomis, e, patrauklios paskalos, ypač jauniems ūkininkams. Taigi to, to, to, tokie teisiniai pokyčiai yra prieinami, kad galėtume šiek tiek orientuoti rinką. Ponas Nikolson klausė apie kofinansavimą. E, tai turi būti daroma iš kitokios e, sistemos. Tai yra Europos masto sistema, bet jeigu valstybės nori, jos gali žengti dar vieną žingsnį priekin, bet turi tai sutvarkyti pačios savarankiškai. Europ... Nebus papildomos e, Europos masto finansavimo schemos be 150 milijonų eurų, bet valstybės gali tai daryti nacionaliniu pagrindu. Mes mes nereikalaujama, ne, ne, nereikalaujama, kad tai būtų kaip, kaip prievalė iš, iš 150 milijonų eurų, bet tai yra galimybė, jeigu jos nori, jeigu jos mano, kad tai yra būtina. Ir viskas vyks pagal principą pirmas atėjęs e, ir bus E, jo, tas, kuris patikslinas prašymą, jo prašymas bus patenkintas. Mes norime, kad būtų kiek įmanoma greičiau reaguojama, nes rinka reikalauja skubių priemonių. Taigi, kaip jau sakiau, įdomu bus pasižiūrėti, kiek žmonių a, atbėgs pasibelsti į mano biuro duris, kad pasinaudotų šio, šią pasiūlytą priemonę. Tačiau šios klausimus valstybės turės nuspręsti pačios. Kaip žinote, e, pagal BŽUP BŽUP nėra visoms valstybėms taikomo vieno mastelio, nes yra skirtingos sistemos. Ir darysime visą įmanomą spaudimą šešioms valstybėms narėms, kurios vykdo perprodukciją, kurios yra perprodukcija. Ir pranešimuose, kuriuo, kuriuos privalės pateikti kuriuos jos privalės pateikti apie 350 milijonų eurų įsisavinimą, ieškosime informacijos apie netinkamas iniciatyvas ir noriu patikinti poną Nikolson ir ponę Dodds, kad tikrai imsimės priemonių. Neturiu galimybių privalomų, privalomų priemonių pritaikyti, bet yra kitų galimybių. Laisvanoriškos susietosios paramos priemonė. Pasiūliau tokią galimybę dėl to, kad, pavyzdžiui, šalise kaip Rumunija, kuriuose yra penkiol, mokama 15 centų už uh, litrapieno vis dėlto yra daug paramos ir, gauna, ir žmonės gauna iki 250 eurų paramą už vieną karvę. Todėl reikia papildomų suderintų priemonių, kad nebūtų tokios situacijos, apie kurią kalbėjo pona Dan, po, ponas Dantan ir ponė Dots, kad nebūtų uh, spaudimo mėsos uh, pramoniai, kad nebūtų pradėtos skersti karvės. Tai ypač aktualu ir e, kalnuotose vietovėse. Mes norime iki minimumo sumažinti nenumatytas pasiekmes, kurių galime sulaukti e, mėsos sektoriuje. Ponas Nikolson klausė apie datas ir numatytas terminas yra rugsėjo mėnuo, bet aš leiksiu šiek tiek daugiau laiko tam skirti. Uh, Ir parlamentas taryba prašė šiek tiek daugiau laiko, kad būtų galima viską teisingai sutvarkyti. Ir mes turime tik vieną šansą viską daryti teisingai. Ir aš tikiuosi, kad gruodžio mėnesį jau bus ta reikalinga ataskaita, bus surinktas seminaras, kalbėsime parlamente ir apsvarstysime tą ataskaitą ir svarstysime, kaip surinkti didžiausią įmanomą kiekį informacijos iš žmonių. Ir, ir kaip padaryti tinkamas išvadas. Manęs nestebina, kad kai viskas gerai keulieno sektorė, jau niekas nebesistebi. Ir iš tikrųjų priemonės keulieno sektoriui pasiteisino. Dvi priemonės - privataus sandėliavimo pagalba net nežiūrinti tai, kad iš Kinijos sulaukėme paklausos, nes ten iškilo problemų vietinių. Kiaulienos rinka yra geras pavyzdys, kur e, paklausos ir pasiūlos balansas buvo sutvarkytas metų e, pirmajame pusmetyje. Tai taip yra ne dėl paklausos iš Kinijos, bet dėl to, kad šis sektorius ėmėsi priemonių, koreguodamas situaciją. Ir aš sutinku su ponu Ashworth, kad pramonė turi dalyvauti. Šiandien susitiksiu vėliau su pramonės atstovais ir pabandysiu juos įtikinti, jeigu man pavyks, kad, kad tos sektorius atstovai turi dalyvauti. Kitaip ūkininkai ir toliau e, gaus tas pačias žemas kainas svarstysime, kokiu priemonių galime imtis, kad įtrauktume ir sektorių. Kitaip nepasieksime savo tikslų. <clears throat> Maisto grandinė buvo minėta. Tai susiję su agri, e, žemės, e, su agri darbo grupe. Parlamentas iš akcentuoja šį klausimą. Jūs plenarinėje sesijoje e, balsavote už pranešimą šiuo klausimu didelę balsų daugumą ir tai suteikia pagrindo man ir kitiems komisijos nariams imtis priemonių. Tai yra Slovakijos pirmininkavimo programos dalis, taip pat. E, Mano prioritetas tai, tai yra dalis mūsų darbo tvarkės 2017 metams. Just, just, uh... Uh, on the grain side, Mr. McGuinness. Dėl grūdų, ponė Maginės, yra galimybė šiame pakete apimti ir kitus sektorius, ne tik pieną. Ir kai kurie, atrodo, e, minėjo, kad mes daugiausiai dėmesio skiriame, skiriame pieninkams. Tačiau aš nenoriu sakyti, kad kiti sektoriai yra nuo šalyje. Mes valstybės narėms turime suteikti E, lankstumo, kad jos galėtų užsiimti ir kitais sektoriais. Jeigu to lankstumo nebūtų, aš sulaukčiau kritikos. Taigi valstybės narės gali nuspręsti dėl prioritetų ir Airijos žemės ūkio ministras gali nuspręsti, kas yra prioritetas ir skirti e, turimus pinigus kitam sektoriui. Kriterijai panaudojami 350 milijono tai papildoma parama šalims, kur daugiausia, didžiausia koncentracija mažų ūkininkų ir šalims, kurios labiausiai nukentėjo nuo kainų mažėjimo, kurios daug mažesnis negu vidurkis ES. Taigi ši pastanga reiškia, norime būti sąžininkai tų valstybių narių, kurios labiausiai nukentėjo, žmonėms, kurie labiausiai nukentėjo. Tai yra būtų septynios šalis, kurių vidurkis yra mažesnis ir dvi šalis, kur koncentracija mažų ūkininkų didesnė. Pane Zoro, labai svarbus reikalas, aišku, ilgalaikė vizija. Ir mes galvosime, kaip elgtis toliau ateityje, rugsėjo mėnesį, kaip galėsime padaryti išvadas dėl BŽUP ateities ir scenarius po 20 metų. Tačiau turiu E, minčių, kurių dabar nepaskelbsiu, tačiau ateityje, kai sustiksime vėl, tikiuosi, kad e, struktūriškai pasikalbėti, kokių reikia e, pokyčių rinkoje ir tvarumo posėje. Abi šios rytis yra svarbios tam, kad pagerintume turimas priemonės. Aš paminėsiu jas, kai kalbėsime apie omnibuso reglamentą, tačiau reikia atsiminti ir mūsų tarpinius sustarimus E, tvarumo srityje. Dėl labiausiai nutolusių regionų, ponas Santoks, nieko konkretaus specifiško čia nėra, tačiau vyriausybė jūsų šalyje turbūt supranta problemas Azorose ir, kai bus kalbama apie lėšų skirtumą, skirskime pagal tikslinį paramos paketą. Tai galbūt kai kurie mažieji ūkininkai dalyvaus savanoriškame mažinimo bandyme. Aš neskirstysiu jokių regionių pinigų, aš ir taip problemų pakankamai turiu, jūs turite kreipti savo ministrą, panas Kapulos Santos turbūt labai puikiai supranta jūsų problemas. Ponas Kužmiuk, minėjote supermokestį, kodėl aš negaliu patvirtinti jo e, pratesimo, tai būtų dėl to, kad tai būtų neteisėta. Dėl to Lenkijos prašymas turėjo būti atmestas. Aš ministrui apie tai aiškinau ne kartą. Aišku, jis labai entuziastingas buvo e, jo atžvilgių. Tačiau aš tikrai jam aiškiai sakiau, kad tai būtų pažeistas teisės aktas. Teisinis pagrindas, kai supermokestis buvo panaikintas, mhm. tačiau buvo galima e, pratesti gražinimą ūkininkams teisinis pagrindas dingęs. Deja, gerų žinių nebus. Tačiau ministras puikiai apie tai žino, dabar ir jūs žinote. Todėl prašau jūsų panaudoti savo įtaką pono Gurėlio atžvilgių, kad nebūtų kolizijų. Ir pagal šį paketą bus parama ir jūsų ūkininkams. Aš žinau, kad jūs norėtumėte daugiau, tačiau aš nesiūlyčiau eiti nelegalių kelių. Manau, kad bendrai aptariau visas problemas dėl vaisių ir daržovių. Ponas Tarabela ir kiti minėjo šią sritį. Pone Grila, atrodo, yra tam tikras nesusipratimas. Aš vaisių ir daržovės minėjau ne tam, kad būtų sumažinta, sumažinta gamyba, tam, kad būtų padidinta išėmimo kaina, kad paskatinti tą išėmimą ir tai galios iki metų pabaigos. Ponas Tarmelo, ponas Dakarsa, ponas, e, pana, ponas Gasija minėjo šios reikalus, šios dalykus jau anksčiau, taigi tikiuosi, kad referencinė kaina bus padidinta, kad būtų daugiau e, išmama iš rinkos skiriama labdarai ar sunaikinimui. Ir pagaliau Ponui Dantan galiu pasakyti, kad aš noriu prisijungti prie kitų išaiškusių užuojautą e, jūsų žmonėms, žuvusių šeimoms. E, prašau priimti mano užuojautą šio sudėtingų metų. Labai dėkoju komisijos nariui. Labai dėkoju už tai, kad pas mus atvykote. Labai svarbu yra pasakyti, kad šis paramos paketas apima lėšas, kurios yra surastos kitur. Tai nėra lėšos iš ES biudžeto. Dabar turime visi pasiraitoti rankovės ir paaiškinti ūkininkams, kągi jie gali daryti. Turime jiems viską gerai paaiškinti. Nepaisant to, kad gal e, nebus lengva tai padaryti, bet ūkininkai turi suvokti, suprasti, kas vyksta, ko galima tikėtis. Ir aš manau, kad mes gal galėtume ir daugiau dėmesio skirti ir. Ir e, turėtume galvoti ir apie kitus klausimus susijusius, pavyzdžiui, per gyvūnų gerovę, nes ir tenai gal galima būtų surasti kažkokių galimybių. Komisijos nariai išorės sąlygos. Čia taip pat reikėtų pasakyti, kad reikėtų nepamiršti apie ūkininkus, kaip pasirašomos yra tarptautinės sutartys. Ir tai taip pat yra svarbu, kai ieškoma ir naujų rinkų mūsų produkcijai. Be to mums reikėtų ir papildomų struktūrinių veiksmų. Ir jūs jau ir pradėjote žengti tą linkmę. Aš norėčiau padėkoti Jums už šį susitikimą, kuris buvo tikrai labai įdomus ir labai reikalingas. Mes perdusime ūkininkams gerą žinę, perdusime jiems visą mums pateiktą informaciją. Dėkuoju komiteto nariams už tai, kad taip gausiai susirinkote į šį susitikimą. Mes e, dirbame jau šiek tiek ilgiau nei dviejus metus ir manau, kad visi pritarsite man, kad iš tikrųjų dirbome labai daug. Ir aš nežinau, ar jūs prisimenate, bet ir ankstesniais metais mums taip pat tekdavo renkti neįlinius posėdžius prieš pat vasaros atostogas. Na kągi, dabar norėčiau Jums palinkėti e, gražių, gerų atostogų ir turiningų susitikimų su ūkininkais, nes ne, nebejoju, kad tokių susitikimų esate suplanavę nemažai. Aš norėčiau padėkoti visiems, kas mums padeda dirbti, sekretoriato darbuotojams, vertėjams ir visiems linkiu gražių atostogų. Dėkuoju.